So uh, for today's meeting, together with uh, Deve, for voting on our. Uh, Kągi uh... sveikinuosi šios dienos e, posėdėje kartu su Deve komitetu. Bus kartu balsuojama dėl bendrų dokumentų, užtikrintas vertimas į visas oficialias kalbas. Uh, balsuosime elektroniniu būdu, o posėdis yra transliuojamas internete. Taigi dar sėkis sveikinu visus susirinkusius į balsavimą. Tikiuosi, kad visi turite jau pasiruošę savo balsavimo korteles. 91 pakeitimas, kas už? 91 kas už? Prieš. Susilaikiusieji. Pasitikslinkime elektroninį būdų dėl šio pakeitimo. Yeah. Na, kartais taip jau nutinka. Balsamas baigtas. Kas kalbasi salėje, sako pirmininkė. Pone Maisner, jūs balsavote už ar prieš? Atmesta. 92 pakeitimas, kas už? Prieš. Pasitikrinklėme elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Pirmas kompromisas, kas už. Prieš susilaikiusiai. Patvirtinta. 98 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikiusiai patvirtinta. Šimtasis, kas už. Prieš susilaikiusiai atmesta. Šimtas vienas, kas už. Prieš susilaikiusiai atmesta. Šimtas antras, kas už. Prieš susilaikiusi patvirtinta. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. 107 kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. Ka, trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta. 112 kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 113 kas už prieš susilaikiusiai patvirtint, ketvirtas kompromisas kas už, prieš susilaikiusiai patvirtinta, penktas kompromisas kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta, 118 kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta, šeštas kompromisas kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta, 121 kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta, 122 kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta, 123 kas už prieš susilaikiusiai susilaikysi atmesta. 124 kas už, prieš susilaikysi primta. 7 kompromisas kas už, prieš susilaikysi patvirtinta. 8 kompromisas kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta 137, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta 138, kas už, prieš, susilaikė, atmest. Pasitikslinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 139 kas už. Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 140 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už. Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. Antroji dalis kas už. Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 141. Kas už? Prieš. Susi... Priimta. 142. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Patvirtinta. 143. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. 145. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Atmesta. 146. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuojame. Patvirtinta. Devintas kompromisas kas už. Prieš susilaikysi patvirtinta. Vienas, dešimtas kompromisas kas už. Prieš susilaikysi patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas kas už. Prieš susilaikysi patvirtinta. Šimtas šešdešimtas dvi dalis. Pirma dalis kas už. Prieš susilaikysi patvirtinta. Antroji dalis kas už. Prieš susilaikysi pasitikslinkime elektroninį būdą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta. 25 kompromisas, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta. 166, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš susilaikiusi pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 168, kas už prieš susilaikiusieji. Patvirtinta. 169, kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta. 170, kas už prieš susilaikiusiai patvirtinta. 171, kas už prieš susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 171 balsuojame. Balsavimas baigtas patvirtinta. 178 kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta, 179 kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta, 14 kompromisas kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta, 185 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 202. Nebereikia. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 193 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 1.22, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, e, patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai patvirtinta 16 e, kompromisas, kas už, už prieš patvirtinta 200 pakeitimas, dvi dalis. Pirmo dalis, e, dėl jos yra žodinis pakeitimas įsitrauktas jūsų sąrašą. Ar kas nors yra prieš šį žodinį pakeitimą? <clears throat> Ne. Kad tuomet balsuojame kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Už pirmąją dalį su žodiniu pakeitimu. Balsuojame dviem dalim. Pirmoji dalis su žodiniu pakeitimu. Niekas nėra prie žodinio pakeitimo, balsuojame kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikiusi patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Prieš susilaikiusi. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Dėl antrosios dalies balsuojame. Balsamas baigtas. Atmestam. 201. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 203. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 204. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. 205. Kas už? Prieš. Susilaikiusiai patvirtinta. 17. Kompromisas. Kas už? prieš susilaikiusi patvirtinta 216, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta 217, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta 218, kas už, prieš susilaikiusi atmesta 219, kas už, prieš susilaikiusi atmesta 221, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta 222, kas už, prieš susilaikiusi patvirtinta. 224 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 223 kas už prieš susilaikiusi patvirtinta. 225 kas už prieš susilaikiusi primta. 226 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 227 kas už prieš susilaikiusi patvirtinta. 228 kas už prieš prieš, susilaikiusi patvirtinta 229, kas už, prieš, susilaikiusi patvirtinta 230. 230. Kas už? Prieš. Norite pasitikslinti dėl 229 elektroninių balsu, būdų. Balsuojame. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Who is in favor? Against. Abstentions. 230. Kas už prieš? Susilaiko pritarta. 231. Už prieš susilaiko pritarta. 18. Kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 19 kompromisas už priešus laiko pritarta, 239 dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 201 <clears throat> kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 241, kas už, prieš pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 23 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 20 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta 248, kas už prieš susilaiko atmesta 258, kas už prieš susilaiko. Tikrinamės dėl 258. Balsuoti baigiame. Pritarta. 260, kas už prieš susilaiko atmesta 249, kas už prieš susilaiko pritarta 22 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta 263, kas už prieš susilaiko atmesta 251, kas už prieš susilaiko atmesta 256, kas už prieš susilaiko atmesta, 259 už prieš susilaiko pritarta, 206 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 264 kas už prieš susilaiko pritarta, 27 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 273 kas už prieš susilaiko atmesta, 274 kas už prieš susilaiko pritarta, 275, kas už prieš susilaiko pritarta, 276, kas už prieš susilaiko pritarta, 277, kas už prieš susilaiko pritarta, 278, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar leisiu pirmininkauti per likusią balsavimo dalį. Dėvė komiteto pirmininkė antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis atkrinta. E, nuo 3 iki 7 tapatus už prieš laiko pritarta, 19 už prieš susilaiko pritarta, 4 nereikia balsuoti, 9 už prieš susilaiko pritarta, 11 ir 12 tapatus, už prieš susilaiko pritarta, 13 kas už, prieš susilaiko, manau, kad pritarta, bet pasitikslinkime dėl 13, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame, pritarta. 14 kas už, prieš susilaiko pritarta, 15 už, prieš susilaiko susilaiko pasitikriname dėl 15. Balsuoti pradedame ir baigiame pritartą. 16. kas už, prieš susilaiko pritarta, 18. kas už, prieš susilaiko pritarta, 17. kas už, prieš susilaiko pritarta. 20 kas už prieš susilaiko pritarta, 21 kas už prieš susilaiko pritarta, 1 kas už prieš susilaiko pritarta, 22 kas už prieš. Pasitikrinkime dėl 22 pakeitimo, balsuoti pradame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame pritarti. 23 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 24 už prieš susilaiko atmesta, 27 už prieš susilaiko pritarta, 28 už prieš susilaiko tikrinamės, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame pritarta. 29 kas už prieš susilaiko atmesta. 28 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 29 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 30 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 44 dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko, manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, atmesta. 301 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 49, kas už, prieš susilaiko pritarta. 52 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 53 kas už prieš susilaiko pritarta. 54 pakeitimas dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies, pradame balsuoti, manau, kad pritarta, pažiūrėkime. Balsuoti baigiame, pritarta. 55 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 55 pakeitimo, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritartam. Kelkite aiškiai rankas, kad aiškiau būtų galima įvertinti rezultatus. 56 už prieš susilaiko pritarta, 32 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 35 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 61 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl 61 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 266 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 66 pakeitimo pirmosios dalies. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta vieno balso persvara, antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 303 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 65 pakeitimas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 65, pradame balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. 34 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 69 pakeitimas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime dėl antrosios dalies, pradame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. 70 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko, manau, kad vertėtų pastikrinti dėl 70. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestu. 30 čia balsavus prieš 28, už 37 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 75 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta Pasitikrinkime dėl 75, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 76, kas už. Prieš susilaiko atmestą. 80, kas už, prieš susilaiko atmestą. 81, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 81, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 28 balsavus už 301 prieš 82 už prieš susilaiko pritartų. 36 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritartų. Dabar jau liko paskutinis balsavimas, 80 puslapis, 87 už prieš susilaiko pritartas, 88 kas už prieš susilaiko pritartas. Pasitikrinkime dėl 88, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. 89, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 89. Balsuoti baigiame, atmestam net ta pati dauguma. Galtinis balsavimas vardiniu būdu dėl prašym projekto su visais pakeitimais pradame balsuoti. Ar visi <clears throat> balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta 507 balsais už, vienam balsos prieš ir vienam susilaikius. Sveikiname pranešėjus. ir ačiū aplinkos komitetų už bendrabiavimą. Turbūt tai paskutinis kartas, kai mes bendrai pirmininkavome šiam posėdžiui. Ačiū. Dabar um, mūsų laukia kiti balsavimai, kurie yra numatyti 10 val. Jeigu norite, galima balsuoti dabar. Jeigu aplinkos komiteto nariai norėtų dabar tęsti balsavimą ne 10 val. o dabar galime tą padaryti. Gerai, taip ir padarysime. Leisime kolegoms iš vystimosi komiteto per dvi minutės palikti salę, o mes pasiliekame ir balsuosime toliau. Bet Um, okay, so uh, the good news is we have only two votes. Gera žinia yra, kad uh, mūsų laukia tik du balsavimai ir dėl jų balsuosime elektroniniu būdu.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 Mums reikia pakeisti balsavimo įrangą ir turėtų atvykti technikas e, tą darbą atlikti, tačiau jo kol kas nėra. Because it's set for the for the development for the yeah, no, yeah.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 So, the first one Taigi, jeigu politinės frakcijos neprieštarauja, pradėkime balsuoti. Bet neturime politinių patarėjų salėje, panašu, kad jie nedalyvauja posėdėje. Dabar balsuosime dėl laikino susitarimo, dėl e, CO2 taršos e, naujų standartų e, sunkius svoriams komerciniams automobiliams balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradame ir baigiame. Pritarta. Antrasis balsavimas vėl dėl laikinojo susitarimo kuris buvo pasiektas tarp institucinėse dėrybose šį kartą dėl e, e, netaršių ir mažai energijos suvartojančių transporto priemonių skatinimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Tiek ir buvo tų balsavimų. Labai ačiū susitiksime 10 valandą diskusijai su audito rūmo atstovais dėl transporto priemonių taršos matavimo sistemos.